man pateikė prašymą dėl savo parlamentinės neliečiamybės gynimo. Taip pat perdodu svarstyti šį prašymą Teisės reikalų komitetui. Parlamento frakcijos, kai kurios ir neprisijungusieji nariai paprašė im, skirti į komitetus kai kuriuos parlamento narius. Ir jeigu niekas e, nepaprieštaraus išplatintiems dokumentams, tuomet laikysime tas kandidatūras patvirtintomis. Pone Angelika Hartman norėtų prisijungti prie ALDE frakcijos, pranešė man, kad prisijungė prie ALDE frakcijos. INTA komitetas teikia